Pirmininkė, ponios ir ponai, turiu vieną pranešimą. Pasisakymus sutis baigėme. Kroatijos atsakingos struktūros man perdavė prašymą Ivano Jakovčičio imunitetą panaikinti. Nu, pagal darbo daros taisyklių 9 straipsnį uh, už Teisės reikalų komitetų šis prašymas bus perduotas. Pagal